tvarką turime išsirinkti naująjį parlamento pirmininką. Pagal darbo tvarkos 13 straipsnį e, kandidatai į parlamento pirmininko postą yra pateikiami pagal tokią tvarką. Kandidatas turi sutikti su savo kandidatūros iškėlimu ir kandidatūrą turi teikti frakcija arba mažiausiai 40 parlamentarų. Pagal darbo taisyklės e, numatytą tvarką buvo įteikti, įteiktos dvi kandidatūros. Du kolegos, ponas Jeržės Buzekas ir ponė Eva Brit Svensson. Kandidatai pranešė, kad jie ir jie sutiko, jog juos iškeltų kandidatais į pirmininko postą. Taigi abu kandidatai dabar trumpai prisistatys, o dabar paprašysiu ponios Eva Brits Svensson prisistatyti. Prašom. Tak, talman. Vedi. Labai ačiū, pirmininkė. Gerbėmiai kolegos. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasveikinti visus kolegas. Sveikinu Jūs už pasitikėjimą, kurį Jums suteikia Jūsų atitinkamų valstybių piliečiai. Manau, kad pasitikėjimas didžiulis. Ir Iš šios pozicijos žiūrėdama aš sakau, kad tai yra didžiulė atsakomybė mums visiems. Mes dabar turime pateisinti visų piliečių lūkesčius ir todėl turime galvoti, kaip įvykdyti reikalingus pokyčius, užtikrinti piliečių Europą. Gerbimai kolegos, pirmininkė, demokratija yra labai svarbus dalykas. Tai yra viena iš svarbiausių priemonių mūsų piliečių - rinkti savo atstovus. Bet jeigu mes kalbame apie tikrą demokratiją, mums reikia daugiau negu tik tai teisės balsuoti. Reikia daugiau, reikia atvirumo, skaidrumo ir, aišku, reikia atvirų diskusijų. Pona ir ponios, dėl šių priežasčių aš norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti štai ką. Mano nuomonė, esminės svarbos dalykas yra daryti kiek tik galime tam, kad pirmojo svarstymo procedūra būtų veiksminga parlamente. Mums reikia daugiau. Mes turime užtikrinti, kad pasitikėjimas suteiktas parlamentui būtų įgyvendintas praktiškai. Taigi mes turime įgyvendinti pirmojo svarstymo procedūrą. Kolegos, taip pat noriu pasakyti, kad mūsų laukia didžiuliai iššūkiai - ekonomikos krizė, finansų krizė, taip pat dabar didėja nedarbas. Daug žmonių yra nustumiami iš šona tarsi mūsų visuomenėje, daug yra socialinių problemų, klimato krizė ir dėl to atsirado klimato migrantų daugiau. Ir e, tai tie pokyčiai pirmiausia paliečia lab, silpniausius, vargingiausius žmonės. Europos Sąjungoje yra taip pat skurdo ir neteisybės. Tačiau, pirmininkė, kolegos, aš norėčiau pasakyti, kad galime rasti politinių sprendimų šioms krizėms. Jų yra, bet tam mes turime pakeisti kai kurias politikos priemonės. Šios dienos politika kol kas nepadėjo mums išspręsti problemų, problemų, už kurias esame atsakingi. Turime bandyti jas išspręsti. Mes jų neišsprendėme priešingai. Daugelį sričių krizė pagilėjo. Todėl mums reikia pakeisti savo politiką, mums reikia socialinės Europos politikos, taip pat mums reikia reikia politikos, kuri atsižvelgtų į mūsų darbuotojų teisės, turime užtikrinti, kad nebus toliau vykdomas socialinis dempingas, mums reikia politikos, kuri nekurtų daugiau skurdo, marginalizacijos politikos, turime kovoti su tokiamis tendencijomis. Taip pat mums reikia politikos, kuri užtikrintų visų mūsų piliečių dalyvavimą. Mums taip pat reikia politikos, kuri nebūtų diskriminacinė. Negalime diskriminuoti nei vieno piliečio, ar kalbėtume apie etninį etinę kilmę, mobilumą, sumažėjusių mobilumą, seksualinę orientaciją žmonių ar kokį kitą pagrindą. Mes turime užtikrinti ES, kuri iš tikrųjų realiai atsižvelgtų į kiekvieno ES piliečio uh, interesus ir kuri atitiktų šiuos standartus. Mums reikia ES politikos, kuri e, padėtų kurti naujas darbo vietas, ypač žaliasias darbo vietas. Mums reikia investicijų į žaliasias technologijas. Tai nepaprastai svarbu, kadangi tai gali būti labai svarbus indėlis. Viena vertus tai sukurtų naujų darbo vietų, bet taip pat ir užtikrintų didesnį ekonomikos augimą. Dar vienas dalykas yra labai svarbus. Tai padėtų mums užtikrinti, e, kad klimato kaitą sustabdysime. Tai yra viena iš pačių svarbiausių mūsų kaip žmonijos e, pareigų, bent jau Europoje. Taigi mano Europos vizija yra tokia kurioje Europa įmasi atsakomybės, atsakomybės už teisingumą, e, atsakomybės tarptautinės prekybos srityje. Aš įsivaizduoju Europos Sąjungą, kurios politika būtų humaniška prieglopščio imigracijos srityje. Mes turime ginti imigrantus, jų teisės. Taip pat norėčiau įvairovės Europoje, nes tai gali paskatinti plėtrą. Jeigu turėsime įvairovės Europą, tai galėsime pasirūpinti kiekvienu atskiru piliečiu. Mes norime Europos, kuri galėtų prisimti atsakomybę žmogaus teisų srityje. Žmogaus teisės, kaip pažeidinėjamos žmogaus teisės, bet kur tai, kad bevyktų, mes niekuomet negalima, negalime eiti į kompromisą su kažkuo. Žmogaus teisės yra nepažeidžiamos, mes turime už tai kovoti. Ta galime pasakyti ir apie žodžio laisvę, asmens nepažeidžiamumo dalykus, viešuosius, viešus susirinkimus, bet kuriuo atveju žmogaus teisės yra nepažeidžiamos, turi būti nepažeidinėjamos. Ir mes, kolegos, turime iš tikrųjų ginti žmogaus teisės ir tą daryti iškilus bet kokiai problemai pasaulyje. Kolegos, aš džiaugiuosi e, tą informaciją, kurią ką tik e, pateikė e, parlamento vadovas, pirmiausia dėl to, kad moterų padaugėjo Europos parlamente. Aš labai džiaugiuosi to naujieną. Ir noriu pasakyti, kad mes kartu vyrai, moterys dirbome iki šiol sutelktai tam, kad galėtume padidinti moterų atstovavimą. O dabar įmamės tolesnio žingsnio. Mes dabar norėtume užtikrinti didesnę moterų įtaką. Moterų įtaką, kai kalbame apie atsakingas pareigas tiek Europos parlamente, tiek kitose ES institucijose. Tai yra galimybė mums, kolegos. Mano Brangus draugai, kolegos, tai yra galimybė mums ir man regis, kad visi kartu mes galime piliečiams Europoje pademonstruoti, kad mes rimtai imamės atsakomybės ir kad mes galime parodyti, kas yra įvairovė, kas yra moderni visuomenė ir e, kaip ji gali plėtotis. Gerbėmiai kolegos, šiandien kiekvienas iš jūsų šiuose rūmose šioje salėje turite galių rinkimuose, kurie tuoj pat vyks. Jūs turite galės savo rankose, jūs turite galimybę pasiūsti stiprų signalą savo piliečiams. Jūs galite pasakyti, kad mes esame čia, kad sukurtume piliečių Europą, socialinę Europą. Europą, kuri mūsų piliečiams ir visam pasauliui parodys, jog ES yra pasirengusi imtis atsakomybės socialinio teisingumo labui pasaulyje, žmogaus teisų labui Taip pat, kad mes esame pasirengę imtis veiksmų aplinkosaugos srityje pasauliniu mastu. Mes galime tą pademonstruoti ir pademonstruokime šią jėgą per balsavimą, kuris tuoj pat vyks. Pasiūskime teisingą signalą, signalą, kurio iš parlamento tikisi ES piliečiai. Ačiū, ponas pirmininkė. Ačiū, ponė Svensson. Mėly kolegos mane informavo, kad ką tik girdėtas garsas buvo sukeltas e, kondicionavimo įrangos, kadangi salėje yra daug žmonių. O dabar e, žodis kolegai Buzek, prašom. E, dziękuję. E, panie Przewodniczący. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, Europos komisijos ir tarybos atstovai. Gerbėmėjai kolegos, mes sveikiname vieni kitus su tuo, kad tapome Europos parlamento nariais, kad mes dabar visi kartu atstovausime 500 milijonams žmonių. Tai yra didžiulė atsakomybė. Aš esu mokslininkas ir aš pradėjau savo politinę veiklą tik tai 90-ame dešimtmetyje. Tuomet aš pradėjau dirbti solidarumo profesinių sąjungų judėjime, kuris kovojo už žmogaus ir piliečių teisės. Kova už žmogaus teisės ir piliečių teisės visuomet buvo pagrindinis, prioritetinis principas mano politinėje veikloje. Nuo 1997 iki 2001 metų dirbau Lenkijos Respublikos e, ministrų pirmininku. Tuomet mes dėry, pradėjome dėrybas dėl narystės Europos Sąjungoje. 2004 metais buvau išrinktas į Europos parlamentą ir skiriu visas savo jėgas energetinio saugumo, klimato kaitos ir mokslinio tyrimų klausimams. Aš taip pat daug dirbau su mūsų rytų kaimynais. Visos šios sritis, visi šie klausimai buvo ir yra labai aktualūs. Mes taip pat daug kalbame apie tai, kad šiandien išgyvename krizę. Europiečiai, Europos piliečiai tikisi, kad mes sugebėsime ją įspręsti. Buvo daug kalbama ir apie tai, kad turime gerinti Europos parlamento darbą. Tas darbas buvo pradėtas prieš uh, keletą metų ir mes turime jį tęsti. Turime tęsti prisimdami daugiau atsakomybės. Tik tai taip mes galėsime pagerinti mūsų darbą. Tik tai taip mes galėsime aiškiau ir garsiau kalbėti tarptautinėje. Uh, arenoje. Rytų kaiminystė, Viduržymio jūros regionas, strateginė, e, strateginis alijansas su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Štai, yra, štai kokie yra pagrindiniai nūdienos iššūkiai. Europos parlamentas yra puikiai priemonė visiems šiems tikslams e, siekti. Aš manau, kad šiuo metu mes visą savo jėgas turėtumėme skirti tam, kad įveiktumėme krizę. Piliečių pasitikėjimo krizę. Neturime bijoti šių žodžių. Neturime bijoti prisipažinti, kad e, ne visada suprantame vieni kitus. Piliečiai ne visada supranta, ką mes darome. Kodėl mes vykstame į Briuselį ir Strasbūrą? Mes atvažiuojame į Europos parlamentą savaitės pradžioje ir po to grįžtame savaitgalį į savo šalis, tam, kad galėtume susitikti su rinkėjais, tam, kad juos išklausytumėm, išgirstumėm tai, ko jie nori ir tam, kad galėtumėme iš... pateisinti jų lūkesčius. Dėkuoju. Dziękuję, Jerzy Bosek. Ačiū viešojų būdžiagui pagal darbo e, tvarkos taisyklių 14 straipsnio pirmąją dalį noriu priminti, kad kandidatė ar kandidatas laikomas išrinktų, jei per pirmuosius tris balsavimus gaus absoliučią balsavusiųjų daugumą. Neužpildyti ar neteisingai užpildyti balsavimo biuleteniai yra laikomi negaliojančiais. Dabar atsitiktinę tvarką išrinksime aštuonis balsų skaičiuotojus. Theo Karous. Der Kollege da? Ar kolega yra Theo Karaus? Herr Kollege. Mėloji kolegė, atsiprašau, kad suklydau dėl lyties, nenurodyta lytis lapelėje, kurį ištraukiau. Kolegė, ar esate pasiryžusi priimti šią pareigą? Taip, ačiū. Andrės Barėjo. Mėloji kolegė, esate pasiryžusi? Taip, ačiū Jums. Auch ehemalige Außenminister bleiben nicht verschont, Herr Kollege. E, Pona Severin, buvęs užsienio reikalų ministras taip pat nepabėgs nuo atsakomybės, esate pasiryžęs būti balsų skaičiuotoju, tikrai džiaugiuosi dėl to. Jetzt, Frau Kollegin oder Herr Kollege. Ponas ar ponė Hipner. Hipno. Frau. Ah, dann ist es die Kollegin Hübner. Ponė Hübner. Taigi, ponė Hübner. Taigi, ponė Hübner iš tikrųjų išrinkta nedidelė maišatis dėl pavardžių. So, jetzt ist es der Kollege Koch, bei dem weiß ich auch den Vornamen, Dieter Koch. Dieter Koch. Ar yra kolegų su tokia pačia pavardė? Nėra. Taigi, ponas Koch yra ištrauktas kaip balsų skaičiuotojas. Jetzt die Kollegin oder der Kollege Hed, H-E-D-H. Ponas ar ponė Hed. Ana Het, ponė Het. Taigi, matau, kad labai džiaugiatės, jog buvote išrinkta balsų skaičiuotoja. Be abejo, ponė Rebeka Ham ir frakcijos pirmininkams teks pasidarbuoti. Matau, kad kolegė šipsodamasi sutinka. Mat Lėner. Ponas ar ponė. Mat Lėner. Wer ist das? Ah ja, Herr Kollege Martina, Sie sind auch bereit. Kolega, taip, jūs taip pat sutinkate, taigi turime jau aštuonis balsų skaičiuotojus. Ar reiktų man dar kartą perskaityti pavardės? Taip, pagal darbo taisyklės reikia, taigi Theo Larus mit den äh, Frau äh, Theo Larus, ich sage jetzt nur Aš äh, pasakysiu tik pavardės. Frau, ich glaube, es war Frau Theo Larus. Pone Theo Larus bus atsakinga už raidės A, B. Andrės Bareigė už raidės C, E. Kolega Severin už raidės FH, ponė Hübner į K raidės, kolega Koch raidės L iki M, ponė Hit atsakinga už raidės M iki R, ponė Harms raidės S už raidę S bus atsakinga ir kolega Matlener raidės nuo T iki Z. Nurodymai dėl to, kaip turi vykti rinkimai, jums jau buvo išdalinti. Dabar mes išdalinsime balsavimo biuletenius ir vokus. Wir kommen jetzt äh, gemäß den Bestimmungen unserer Geschäftsordnung. Dabar pagal darbo taisyklės rinksime parlamento pirmininką balsavimo biuleteniai ir specialų suvokai jau jums yra išdalinti. Prašau užbraukti pavardę to asmens, už kurį balsuojate. Galite atiduoti balsą tik už vieną kandidatą. Jeigu norite pakeisti savo sprendimą, paprašykite salės prižiūrėtojo duoti jums naują biuletenį, jis jums naują biuletenį įteiks, o neteisingai užpildytą biuletenį paims, jis vėliau bus sunaikintas. Ir jeigu biuletenis bus užpildytas neteisingai, jis bus paskelbtas negaliojančiu, prašau balsavimo biuletenį sulenkti per pusę ir įdėti jį į voką. Voką reiktų įmesti į tą balsavimą dėžę, kuri pažymėta raidėmis atitinkančiamis jūsų pavardės pirmąją raidę. Parlamentarų vardai, e, tų parlamentarų vardai, kurie balsavo slaptame balsavime, bus įtraukti į protokolą. Todėl prašau parodyti savo pažymėjimą prieš balsuojant. Taip pat primenu dar kartą, kad e, reikia biuletenį įmesti į tą balsadėžę, kuri yra pažymėta jų raidę atitinkančią jūsų pavardės pirmąją raidę. Taip pat e, noriu paprašyti pateikti balsuojant savo pažymėjimą, o bals, balsų skaičiuotojai balsuos pačioje balsavimo pabaigoje. Ir dabar paprašysiu balsų skaičiuotojų atsistoti prie atitinkamos balsadėžės. Could Mrs. Teo Karos please come to the urn for A to B, please? Could... Gal ponė Karos, kuri buvo išrinkta balsų skaičių, toje galėtų prieiti balsa, prie balsadėžės pažymėtomis raidėmis A, B.